Ich danke Ihnen. Dėkoju. Mėly kolegos, po dviejų savaičių Baltarusijoje vyks parlamento rinkimai. Europos parlamentas jau ilgą laiką labai įdėmiai ir su susirūpinimu stebi įvykius šalyje ir lygiai su to pačiu susirūpinimu stebime ir toliau besitęsiančius žmogaus teisų pažeidimus, teisinės valstybės principų pažeidimus, demokratinių vertybių nepaisimą. Kai kurie įvykiai itin didelį susirūpinimą kelia, be kita ko e, draudimas išvykti kai kuriems opozicijos lyderiams ir žmogaus teisų aktyvistams. Remintis įstatymais, išplečiančiais KGB įgaliojimus ir Reikia pasakyti, kad taip pat nerima kelia ir neseniai įvykęs e, vienos švedijos diplomato, švedijos ambasadoriaus išsintimas iš šalies. Reikia pasakyti, jog turime pasiūsti aišku signalą šaliai ir besąlygiškai reikalauti visų politinių, visų politinių kalinių paleidimo. Vis dar kalinamas Aleksas Bieleckis, Mikhailas Tatkevičius, Pavelas Sevjerinecas, Sergejus Kavalenka, Dmitrijus Daškevičius ir kiti politiniai kaliniai. Tai yra netoleruotina padėtis. Ir tai, ponios ir ponai, sakau jums todėl, kad ir tie asmenys žinotų, jog Europos parlamentas jų nepamiršo, kad yra institucija, kuri už juos kovoja, tai yra mes. Raginame vyriausybę užtikrinti, kad parlamento rinkimų metu būtų laikomasi tarptautinių standartų, kad visi kandidatai turėtų lygias galimybės rinkimuose ir kad um, e BPO ir kad um, esbo um, stebėtojai galėtų nekliudomai stebėti rinkimus. Taip pat dar noriu Jūs informuoti apie tai, jog kreipiausi į uh, Gambijos prezidentą poną Jaha Jamėjų. Uh, E, reaguodamas į devinių žmonių egzekuciją, teisimą mirtimi. Iš tikrųjų, Gambija turėtų gerbti žmogaus teisės, nes būtent tuo paremtas ir ES ir Gambijos e, bendradarbiavimas. Tad aš savo laiške paraginau e, vyriausybę nebetaikyti mirties bausmės ir vėl laikytis mirties bausmės moratoriumo. Mat valstybė, kuri pati teisė dėl gyvenimo ir mirties, nėra teisinga valstybė, o tiesiog kerštinga valstybė. Dar kartą pakartosiu, jog kreipiausi taip pat raštu ir į mūsų e, ankstesnį kolegą, poną Stavrosą Lambrinydį, ir pasveikinau jį tapus ES specialiuoju galiotiniu žmogaus teisėms. Visi puikiai pažįstate poną Lambrinidį, žinote, kad jis um, buvo tikrai labai puikus e, dalyvis e, visose rinkimuose, balsavimuose Europos parlamento. Ir reikia turėti menyje, kad e, jo pasišventimas darbui, jo išsilavinimas, patirtis tikrai leis jam tinkamai eiti minėtas pareigas. Ir aš tikiuosi, kad jis gali tikėtis visų jūsų paramos. Kipro um, valdžios institucijos e, man taip pat pranešė apie pono Sofokrijos išrinkimą 2012 m. parlamento rinkimų metu.